Dėkoju. Pone pirmininkė, norėčiau pasinaudoti šią progą ir visiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą, ypač šešėliniams pranešėjams už jų indėlį rengiant šį pranešimą ir taip pat už jų pasišventimą siek, rengiant kompromisinius pakeitimus. Taip pat e, norėčiau padėkoti profesoriui Krasnodemskiu už jo pateiktą nuomonę kultūros komiteto vardu ir visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus. Jūsų pastabos iš tikrųjų leido patobulinti ir papildyti šį pranešimą. Pranešimas apie įgūdžių ūkdymą kovai su jaunimo nedarbu kalba apie būtinybę geriau parengti mūsų absolventus darbo rinkos reikalavimams. Mes e, turime užtikrinti realią partnerystę tarp švietimo įstaigų ir darbdavių ir turime įtraukti jaunuolius į visus e, susijusius veiksmus, kad pagerintume jų padėtį darbo rinkoje. Taip pat turime pagalvoti ir apie MVI vaidmenį. MVI yra labai svarbios, kuriant naujas darbo vietas ir ugdant įgūdžius. Ypač kalbant apie įgūdžius susijusius su verslumo dvasia. Mūsų pranešime taip pat Nemažai kalbama apie taip vadinamųjų svarbiausių įgūdžių vaidmenį, įskaitant naujų technologijų įgūdžius ir taip pat apie tai, kaip svarbu susijęti teorinį švietimą su e, praktikomis, stažuotėmis ir pameistrystę. Mes e, taip pat kalbame apie e, švietimo lankstumą, mokymasi visą gyvenimą ir kaip svarbu panaikinti kliūtis e, mokymuisi ir kvalifikacijos keitimui. Taip pat kalbama apie dabartinės galimybės apie tai, kad dabartinės galimybės siekti tolesnio mokymosi darbo vietoje yra nepakankamos. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti mm, pažeidžiamiausioms grupėms, tokioms kaip neturtingoms šeimoms, imigrantų vaikams ir neįgaliesiems. Labai svarbu užtikrinti šioms grupėms taip pat galimybę tobulinti savo įgūdžius, ypač kalbant apie profesio, profesinius ir socialinius įgūdžius. Pranešimo pabaigoje kalbama apie tai, kad jaunimo prioritetai, vertybės jaunimo, kuris užaugo labai greito technologijų progreso eroje, yra labai skirtingi jų prioritetai nuo ankstesnių kartų. Ir tai, manau, yra viena iš priežasčių, kodėl šiandieninio jaunimo potencialas nėra iki galo suprastas ir išnaudotas. Ir todėl e, apsimoka investuoti į programas, kurios palengvintų darbdaviams ir atitinkamams institucijoms perprasti mūsų jaunuolių vertybės ir potencialą. Rytoj balsuojant dėl šio pranešimo, tikiu, kad mūsų visų bendras darbas pavirs efektyviais veiksmais, padėsiančiais mūsų jaunuoliams surasti savo vietą darbo rinkoje. Tikiuosi, kad tai taps tolesnio darbo įkvėpimu. Europoje esantis nedarbas išlieka viena svarbiausių grėsmių Europos socialiniai ir ekonominiai ateičiai. Dėkoju. Dėkoju ponui Plūrai. Ponas Novakov dabar kalbės vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai tik kalbame apie jaunimo nedarbą, visada kalbam apie tai, kad jaunuoliai turėtų daryti tai ar tai. Jaunimui nereikia patarimo, jiems reikia paramos ir noro jiems padėti. Manau, kad ES nepakankamai didelė talentingiems verslininkams. Už tai Erasmus turėtų išsiplėsti į visą pasaulį, tapti viso pasaulio programą. Uh, bulgarai, kruatai, vokiečiai tuo met galės konkuruoti su rusais, kinais ir amerikiečiais. Manau, kad jaunuoliai turėtų matyti, kad šiuose programuose kalbama jų kalba Facebook'e, Twitter'e, o ne kažkokiuose biuruose. Vis girdžiu, kad mano karta yra prarastoji karta. Tai netiesa. Nekartokite šių žodžių. Mes esame ateities karta, mes nes, nesivelkame iš paskos. Dėkoju. Dabar kalbės ponia Giltondabl. Dėkoju, pirmininkė. Jaunimo nedarbas visoje Europoje yra uždėlsio veikimo bomba, kuri grasina mūsų ateičiai ir kova su jaunimo nedarbu turėtų būti mūsų, mūsų politikų pagrindas. Mano regione Šiaurės rytų Anglijoje yra didžiausias jaunimo nedarbas visoje Junktinėje karalystėje ir todėl mes naudojamės ES lėšomis skirtomis kovai su šiuo reiškiniu ir kuriame galimybės mūsų jaunuoliams ir taip pat ap, apmokydami taip pat juos. Taip pat svarbu apmokyti juos investuoti, tačiau reikėtų vengti demonizacijos jaunuolių, juos kaltinti nereikėtų. Daugeliui problema yra ne įgūdžių trūkumas, bet tas užburtas ratas ir kaip iš jo ištrūkti. Reikėtų kurti geras darbo vietas, o nemažai apmokamas darbo vietas, kurios taip pat yra uždelso veikimo bomba. Mes turime ją deaktyvuoti, nukenksminti, jeigu norime, kad mūsų ateitis būtų, būtų šviesi. Dėkoju. Ponas Marijas, ačiū pirmininkė. Kai Trojka pradėjo taikyti taupimo priemonės, nedarbas ypač jaun, tarp jaunimo išaugo labai smarkiai ir ypač Graikijoje. Daug kvalifikaciją įgyjusių absolventų taip pat tapo bedarbiais ir mūsų, o mūsų šalis yra e, protingiausių pasaulio šalių dešimtuke. Mes turime daug studentų, kurie studijuoja informacinės technologijas ir įvairias mokslo šakas. Taigi daugelis jų dabar vyksta kitur, pavyzdžiui, Vokietija. Vokietijai yra palanku e, gauti tokių kvalifikuotų darbuotojų be būtinybės juos mokyti. Taigi vyksta protų nutekėjimas, iš mūsų šalies e, išvykstam žmogiškasis kapitalas. Ponas Jakovčiš, ačiū. Norėčiau akcentuoti, kokia svarbi partnerystė tarp e, švietimo sektoriaus ir verslo sektoriaus. Noriu ypač akcentuoti turizmo vaidmenį, nes e, jaunimas, net jeigu ir neturi kažkokių ypatingų įgūdžių, gali ten susirasti darbą. Žodžio paprašiau, norėdamas atkreipti dėmesį į du dalykus. Visų pirma, jaunimo savarankiškas darbas. Turime daryti viską, kad motivuotume jaunimą pradėti savo verslą. Antras dalykas - mikrofinansavimas. Turime užtikrinti jaunimui gauti galimybę gauti mikropaskolas. Manau, kad šiuos du dalykus reikėtų įtraukti į pranešimą. Ačiū, ponas Ferrera. Ačiū, pirmininkė. Visiems akivaizdu, kad nedarbas dabar siekia 30 procentų ar net daugiau, taigi ko iš Europos gali tikėtis jaunimas. ES politika ir metodai ypač pastaraisiais metais E, restruktūrizavimo programos jie dalyvaujančiose šalyse jaunimą pasmerkė nedarbui ir priverstiniai migracijai. E, darbo santykių dereguliavimas, mažas darbo užmokestis, užimtumo politika ir švietimo komercializavimas. Visa tai reiškia, kad įgūdžių įgyjimą, įgyjimo galimybės remia, lemia rinka ir dėl to nukenčia asmens galimybės. Dėl to jauni darbuotojai atsiduria labai dramatiškoje padėtyje. Nesugebame paaiškinti tinkamų sprendimų verslumo ar neoliberalizmo. Iš tikrųjų bandoma, nu, manau, kad sprendimas būtų atitrūkti nuo tos politikos, kuri yra primesta, nebevykdyti tos politikos ir užtikrinti ateitį jaunimui. Ačiū, ponas Solteš. Ačiū pirmininkė. Šis klausimas yra Europos galvos skausmas. Tai buvo ir prieš krizę krizės metu, ir dabar. Ankstesnės kadencijos metu mes daug kalbėjome apie tai, kaip sunku jaunimui rasti darbą. Faktai kalba patys už save. Visoje Europoje yra labai daug jaunų bedarbių. Europos komisija čia imasi pastangų, numato specialias lėšas, tačiau to nepakanka tas lėšas reikia numatyti ir investuoti į ilgalaikės darbo vietas. Deja, nedaug žmonių prisideda prie nedarbo mažinimo programų rengimo. Ir kaip jau sakė kiti kolegos, nestabilios darbo vietos, darbas be garantijų, kai kuriuose šalyse sudaro 40, o kai kur net ir 60 procentų. Tai sutkuria netikrumo jausmą, žmonės negali kurti šeimų. Kalbėtojas nutraukiamas. Ačiū, ponas Martin. Ačiū. Jaunimo nedarbas Europoje e, pasiekė skandalingą lygį ir jį lėmė dvi pagrindinės priežastys. Pirmoji Europos bendra valiuta, antra per didelis verslo reguliavimas. E, Junktinė karalystė neprisijungusi prie eurozonos, tačiau patiria per didelio reglamentavimo e, srautą. Taip pat daug ES darbuotojų e, bėga nuo savo neklestinčios ekonomikos šalių. Neseniai kalbėjausi su vienu žmogumi Londone, tas jaunuolis dirbo atsitiktinius darbus statybvietėse ir jam buvo pasakyta, kad jam bus sumažintas darbo užmokestis ir su tuo jis turi sutikti arba bus pakeistas kažkuo iš rytų Europos. Mm, taigi negalime taiksyti su tuo, kad žmonės dirbtų per valandą. Žmonės, jaunimas, e, manau, galėtų prisidėti prie Europos, balsuodamas už tai, kad Junktinė karalystė išeitų iš Europos Sąjungos. Ačiū žodis komisarui. Pirmininkė, ačiū. Visų pirma, padėko, noriu padėkoti ponui Pliūrą už jo pranešimą. Kaip jau girdėjome, jaunimo nedarbas yra vienas didžiausių Europos iššūkių. Norėdami veiksmingai su juo kovoti, turime geriau sugebėti E, užtikrinti atitikimą jaunimo įgūdžių ir darbdavių poreikio atitikimą. Komisija sutinka, kad reikia geresnio bendradarbiavimo, partnerystės tarp mm, verslo, švietimo institucijų ir vietos valdžios institucijų. Visą tai turėtų aktu, padėti aktualizuoti įgūdžius, pritaikyti juos prie to, ko reikia e, darbdaviams. Ir čia yra labai svarbus mokymas ir stažuotės darbo vietoje. Stažuotės gali padėti sklandžiai pereiti pokyčiai iš švietimo sistemos į darbo rinką. Turime ieškoti būdų, kaip panaudoti įgūdžius įgytus už tradicinių sistemų ribų, pavyzdžiui, įgūdžius įgytus savarankiškai mokantis ar mokantis internetu, būtų galima geriau panaudoti. E, visa tai yra lieka ir toliau yra Europos komisijos prioritetas. Komisija spalio mėnesį pateiks ataskaitą, kurioje įvertins, kaip valstybės narės e, įvykdė reikalavimus dėl kokybiškų stažuočių. Kad valstybės narės galėtų greičiau kovoti su jaunimo nedarbu, komisija pasiūlė padidinti iš ankstinį finansavimą mm, e, jaunimo užimtumo skatinimui nuo 1,15 procentų iki 30 procentų, taigi valstybėms narėms yra numatytas maždaug 1 milijardas eurų. Kiti dalykai paminėti pranešime. Jame kalbama apie būtinybę skatinti lygias galimybės, verslumą ir lankstumą, e, teikiant švietimo ir mokymo paslaugas. E, komisija pritarė susirūpinimu išsakytų dėl šių sričių. E, darbas yra tęsiamas. Praėjusiais metais mes paraginome gerinti bendradarbiavimą profesinio mokymo ir švietimo srityje. E, lapkričio mėnesį komisija pradėjo bendradarbiavimo iniciatyvą su verslu ir kitais suinteresuotais asmenimis buvo patvirtintas jaunimo paktas ir per artimiausius porą metų e, Pagal šį paktą bus sudaryta 10 tūkstančių verslo partnerysčių ir bus sukurta 100 tūkstančių galimybių jauniems žmonėms. Tai bus pirmasis darbas, pameistrystės, stažuotės. Visa tai mm, bus įgyvendinama papildomai prie to, kas jau buvo pasiekta pagal Europos mm, pameistrystės alijansą. Ir pagal jį jau buvo pasiūlyta 140 tūkstančių pameistrysčių. Komisija taip pat mm, rengia naują iniciatyvą įgūdžių darbo atvarkė Europai. Mes norime, kad į tą darbo atvarkę būtų įtraukti konkretus apčiopiami veiksmai, kurie pagerintų švietimo ir mokymo kokybę visoje Europoje. Ir jūsų pranešimas mums tikrai padės dirbančioje srityje. Dėkoju komisijos nariui. Baigiame